Okay. So... Gerbėjai kolegos, mėly bičiuliai. Aš norėčiau tęsti mūsų posėdį. Dėl praktinių priežasčių Aš norėčiau paprašyti visų užsidėti ausinės, kadangi aš norėčiau kalbėti gimtają kalbą ir dėja nedaug kas iš jūsų galės mane suprasti. Kaffepausen här. Och vi ska försöka planera nu så att vi kan genomföra. Jūs sveiki vėl susirinkę po kavos pertraukos. Mes pamėginsime dabar pradėti trečią ir paskutinę mūsų plenarnės diskusijos dalį. Tęsime diskusijas iki 12.30 arba 12.40 e, minučių, po to baigsime mūsų posėdį, o šiandien vakare arba iš karto po posėdžio e, dar pasiklausysime choro pasirodymą. Norėčiau todėl paprašyti jūsų pasibaigus posėdžiui nepalikti salės ir dar pabūti visiems kartu kelias minutės. Galime ilgiausiai dirbti tik iki 13 valandos. Yra užsiregistravę pasisakyti nemažai kalbėtojų, tačiau aš tikiuosi, kad sugebėsime baigti laiku. Prašau visų kalbėti trumpai turime 15 kalbėtų, kiekvienam suteiksime po 3 minutės. Taip pat e, norėčiau, kad e, man būtų pristatytas kalbančios menų sąrašas, tačiau atrodo, tai nėra labai lengva padaryti, todėl aš paskelbsiu kalbančių kolegų vietos sėdimosios vietos numerį ir jie galėtų prisistatyti galbūt. 510 dalyvis pirmasis kalbės, tačiau jo pavardės taip pat nežinau, taigi vieta 510 e, ar norėtumėte kalbėti? Ne, atrodo, kad nenorite. 239 e, vieta, prašau. Ar yra kokiu nors nesklandumu? Devyniasdešimt dalyvis e, esantis 98 e, vietą. Ar jūs norite paklausti, prašau? Morning still. My name is... Dar visiems labas rytas, esu ponė Thompson, Afrikos Karibų jūros verslo tinklo atstovė. Aš dalyvavau pirmosios darbo grupės diskusijose ir norėjau padėkoti pranešėjams už e, labai e, išsamų pristatymą diskusijos išvadų. Nepaisant to, norėjau paminėti dar kelis aspektus ir e, pasiūlyti įtraukti juos į galutinės išvadas, atkreipti juos dėmesį. Noriu paminėti e, verslo struk, pasinaudojama verslo struktūromis siekiant išbristi iš finansų krizės ir skurdo, stiprinti e, verslo organizacijų tinklų veiklą, siekiant sudaryti geresnės galimybės pradėti savo verslą, ES tam turėtų teikti paramą ir e, tai padėtų užtikrinti ne tik finansinę laisvę, tačiau ir e, sudarytų galimybės dirbti, save realizuoti ir tokiu būdu kovoti su skurdu bei užtikrintų verslumo plėtojimą, finansinę nepriklausomybę. Taigi aš pageidaučiau, kad šiam, šiam aspektui būtų daugiau dėmesio skiriama mūsų išvadose. Taip pat norėjau pakomentuoti trumpai dar vieną dalyką. Kolega iš ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto e, pristatydamas trečiosios darbo grupės diskusijas e, penktąjį išvadų punktą pristatė ir siūlė išbraukti žodį juodoji Afrika, aš e, tam prieštaraučiau, nes e, siūlė išbraukti žodį e, juodasis arba juodoji. Aš manau, kad neturėtume to daryti, nes tas žodis užtikrina galimybę atsižvelgti į tą specialųjį Jodosios Afrikos ats, valstybių atveju Afrikoje yra 53 atskiros e, šalis. Ir <clears throat> tikrai man, e, aš neatsimenu ne vieno atvejo, kuomet e, būtų mūsų plakatuose, kuriuose e, vaizduojami e, išmaldos prašantis, paramos prašantis žmonės, kad ten būtų baltųjų atstovai, dažniausiai jie yra juodi, todėl tai nėra diskriminacija, tai yra tik tai at, dėmesio atkreipimas į atskiros uh, grupės žmonių problemas. Dabar pasisakys ponas arba ponia iš 283 vietos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Euh, euh, euh, Esu jaunimo delegacijos uh, organizacijos atstovas ir aš norėčiau pateikti pasiūlymą, ar vakar neturėjau laiko to padaryti darbo grupėje. Aš norėčiau, kad Europa suvoktų, jog svarbu atverti duris ir tiems žmonėms, kurie nepatenka į Erasmuso programos apimti. Mums reikia savanorių tarnybos e, e, Europoje, kuri veiktų panašiai kaip Erasmusas. Tai yra itin svarbu, kai kalbame apie kultūrą. Ir e, tokia programa būtų labai naudinga mūsų jaunimui. Dėkuoju. The... Dėkuoju, toliau kalbės uh, Europos parlamento narys ponas Bernal. Atsiprašau, ponė Pirinkė, nesupratau, kad jūs mano pavardę ištarėt. Be abejo, apie mūsų darbo grupės darbą galime kalbėti ilgai, kai kas mus gyrė, Tai yra labai malonu. Mes jaučiamės atsakingi ir, ir už tai, kad ne viskas pateko į mūsų išvadas. Aš manau, kad mūsų darbo grupės darbas buvo labai labai turiningas. Buvo labai sunku viską sutalpinti į kelias rekomendacijas. Ir aš apgalėstauju dėl to, kad kai kurie pasiūlymai nebuvo tiesiogiai susiję su mūsų e, debatais. Buvo išsakingi tai kai kurie prieštaringi dalykai arba tokie dalykai, kurie tikrai e, neleido mums suformuluoti, suformuluoti konkrečių pasiūlymų darbo grupės vardu. Aš sėdžiu kairėje e, šios salės pusėje. Ir todėl aš tengiausi pateikti tuos pasiūlymus, dėl kurių mes visi sutarėme e, ir kurie, mano galva, buvo svarbiausi. Be abejo, reikėtų kai ką pridurti, bet aš manau, kad mūsų darbas buvo labiau su, susijęs labai su pirmosios darbo grupės darbu. Ir jis be, tai, apie ką mes kalbėjome, tai atspindi visus ES e, iššūkius ir už, uždavinius. Ir aš norėčiau kai ką iš tikrųjų dar papildyti e, mūsų dokumentą tuo, kaip mes galėtume išsaugoti mūsų socialinį modelį ir labiau pritaikyti kovai su skurdu. Ir aš taip pat stengiausi apibendrinti kai kuriuos pasiūlymus. E, tam, kad mes galėtume tinkamai pasinaudoti pagrindinių teisų hartiją. Apie tai buvo kalbėta darbo grupėje. Ir e, parlament, Europos parlamentas e, pateikia pasiūlymus, kurie yra susijęs su šią hartiją. Ir Europos konsensusas taip pat prie to prisideda. Ir Aš manau, kad būtent šiais klausimais reikia siekti didesnės pažangos. Mes taip pat kalbėjome ir apie juodąją Afriką. Tai šiek tiek prieštaringas klausimas. Man pasirodė ir kolega man pritarė, jog svarbu svarbu yra kalbėti apie problemas tų žmonių, kurie yra kilę iš vidurio ir pietų Afrikos kadangi mes žinome, kad, kad e, juodaodžių afrikiečių e, bendruomenė susiduria su labai specifinėmis problemomis ir kolega e, mano taip pat kaip ir, kaip ir aš, kadangi aš įtraukiau šią formuluotę, aš norėčiau Jums pasakyti, kad man atrodo, kad būtent juodaodžių bendruomenė turi būti atskirta. Ji, Bet be abejo, tai yra dalykas, kuris sukėlė daug diskusijų. Nenoriu dabar gilintis į detalės, kadangi laiko turime nedaug, bet aš tiesiog stengiausi pateikti labai konkrečias rekomendacijas, bet be abejo diskusijos buvo platesnės. Dar galima būtų gilintis į atskiras jų e, detalės, tačiau, kaip minėjau, aš tikiuosi vis dėlto, kad visos pagrindinės mintis buvo atspindėtos mūsų išvadose. Ačiū. Toliau gavau Anguso Čarlio prašymą pasisakyti. Prašom. Aš noriu pasisakyti grupės mokinių vardu. Jūs čia kalbėjote apie skurdžiai gyvenančių žmonius, e, marginalizuotų žmonės. Na, mes e, su tokiais žmonėmis bendraujame ir per metus nuo praeito tokio susitikimo niekas nepasikeitė, viskas yra žodžiai. O tie žmonės susiduria su realiais sunkumais. E, matome, kad e, žmonės, kurie gauna pensijas, vis tiek dar turi mokėti e, mokesčius, nors tai darė visą gyvenimą. Taigi reikia priimti praktinių sprendimų, kad būtų galima kažką pakeisti. manau, kad e, šis pasisakymas susilaukė didžiausių aplodismentų. Man atrodo, iš konsensuso konferencijos e, yra kažkas iš Olandijos, e, kas norėjo kalbėti. Štai jūs ten, ar ne? Prašom. Ačiū, pirmininkė. Noriu pakalbėti apie konsensuso konferenciją konferencija. E, ir norėčiau paklausti, ar kas nors gali paaiškinti, kodėl buvo sušauktas e, tas susirinkimas, kur susirinko 20 žmonių, kodėl tai buvo padinta konsensuso konferencija. Puikiai žinoma, kad puikiai žinomas toksai metodas konsensuso konferencija. Tačiau, kai, čia, kai susirenka 20 žmonių, tai čia nėra konferencija. Aš esu pilietis dalyvaujantis Agoroje, tačiau aš norėčiau atsiriboti nuo konsensuso konferencijos. Nemanau, kad konsensuso išvadą skelbti kaip agoros rezultatą yra neteisinga. Pavadinti visą tai konsenso konferencija e, nespindi konsensuso konferencijų ir atviro koordinavimo metodų, metodo potencialo. Man atrodo, kad šio konsensuso konferencijos rezultatai neturėtų būti tiekiami kaip agoros rezultatai. Na ir dėl esmės dar šiek tiek e, paskaitę šį tekstą matau, kad jis yra tendencingas. Man, pavyzdžiui, tokie žodžiai, kai kalbam apie jaunimą, kurie neklauso vyresnių ir panašiai. Na, manau, kad galima patobulinti tokį tekstą. Kaip ten būtų, pirma ir ketvirta rekomendacijos kokie yra duomenys, kuriais remiantis padarytos tokios išvados. Atleiskite, kad esu neigiamai nusteikęs, bet manau, kad reikia tokią nuomonę pareikšti irgi. Jag vill verkligen understryka att vi ska vara öppna och fria och man har rätt ut. Žinoma, kiekvienas iš mūsų gali ir turėtų pristatyti savo nuomonės. Gabrielė Zyviko socialinių darbuotojų platformos atstovė. Kur jūs sėdite, Gabrielė? Aš čia sėdžiu, jeigu jūs mane turite omenyje. Gal yra dar daugiau Gabrielių šioje salėje, nežinau. E, aš atstovauju Europos savanorių, savanoriškų darbuotojų alijansui norėčiau šios organizacijos vardu kalbėti. 2011 yra savanorių metai ir yra ES labai daug savanorių, kurie dirba kovodami su skurdu ir socialinė atskirtimi. Norėčiau jūs paraginti, ypač politikus, su šiomis organizacijomis 2011 metais bendradarbiauti, pripažinti jų darbą, kovojant su skurdu ir atkreipti dėmesį į e, savanorių organizacijų infrastruktūras, be kurių kova su skurdu būtų netokia veiksminga. Nekantrai laukiu galimybės 2011-aisiais bendradarbiauti su socialinės paramos organizacijomis ir su politikais. Taip mes galėsime geriau kovoti su skurdu. Pirmininkas, e, e, ačiū Gabrielė, prašau. E, tų kolegų, kurie kalbės vėliau, e, kai paminėsiu pavardę, pakelti rankas, kad matytume, kur sėdite. Tora Kasimiris. Tora, ar jūs esate salėje? Prašau. My name is Dora Kasimeris. That's why I didn't understand what you... Mano vardas yra Dora Kasimeris, tai aš nes, ne, nesupratau, ar mane turėjote omenyje. Από την Ελλάδα, εκπροσωπώ ένα σύλλογο. Aš atstovauju aktyvę asociacijai. Prieš aštuonis mėnesius ši organizacija įkūrė vaikų prieglaudą e, prie Atenų sergančių vaikų ir e, mūsų prieglauda yra mažiau 15 minučių kelio nuo Atenų. E, didžiausios problemos, sunkumai, kuriuos mes patiriame savo veikloje ir dėl šios priežasties paprašiau, pra, paprašiau žodžio, tai yra daugiausiai kenčiami nuo migracijos keliamų problemų. Ši problema buvo svarstoma antroje darbo grupėje. Girdėjome labai daug konstruktyvių pasiūlymų. Pavyzdžių buvo patikta, pavyzdžiui, apie jauną merginą iš Bulgarijos, kuri yra žurnalistė ir ši diskusijų dalyvė kalbėjo apie Graikijos e, bandymus apriboti migracijas, stiprinti sienų kontrolę. Iš tikrųjų, Graikija patiria labai didelių sunkumų dėl migracijos, <clears throat> dėl e, ir Graikija tapo migrantų labai pamėgta šalimi. Mes daug čia kalbėjome apie būtinybę integruoti migrantus į visuomenę, tačiau tokia šalyje e, kaip Graikija, kuri pati patiria labai didelių finansinių ekonominių problemų, neturi tokių galimybių ypatingai e, integruodama į visuomenę nelegalius migrantus. E, mes pirmiausiai patiriame labai daug problemų su nelegaliais migrantais. Praktiškai mūsų šalis tapo e, sodu, kurį visi e, trypia. Taip pat ir e, Turkijos klausimas yra labai aktualus, nes kiekvieną dieną Turkijos lėktuvai skraido aplink Atenus ir niekas e, niekam tai e, nerūpi. E, buvo kalbama apie tris dalykus - solidarumą, saugumą ir gerovę, tačiau jūs pamiršote kalbėti, pamiršote paminėti humaniškumą, žmogiškumą. E, šiuo metu nebeliko Graikijoje e, tolerancijos beveik migrantams iš pradžių. E, mes juos sutikome pakankamai svetingai, tačiau dabar požiūris pasikeitė. Taip, Graikijoje taip pat e, yra nemažai problemų susijusių su korupcija. Ir aš negaliu tvirtinti, kad gyvenu šalyje be problemų, tačiau mums trūksta Europos paramos. Prancūzijoje Vokietijoje jūs galite uždaryti sienas ir įsileisti tik tuos žmonės, kuriuos pageidaujate matyti. Pas mus to tarpu gali atvykti visi. E, neseniai, pavyzdžiui, Atenų universitetą buvo užėmę E, migrantai Graikijoje ir aš tikrai nesuprantu, netgi dabar nesuvokiu, kur gyvenu, kokiamis sąlygomis, kokioje šalyje. E, mes, e, pavyzdžiui, Atėnų priemeščiuose po 8 val. vakaro bėmės išeiti į gatvę, nes ten yra labai daug nelegalių migrantų tame rajone Atėnų priemeščiuose Noriu pasakyti, kad turėtume pamėginti e, padaryti galą migrantų srautams. Suprantu, kad tai yra sudėtinga, e, nes Graikijos problemos nėra tik ekonominio pobūdžio. E, yra taip pat labai daug socialinių problemų, kaip ir kitose šalyse ir kai kuriuose šalyse E, ypatingai tose, kuriuose trūksta humaniškumo, tai paprasčiausiai yra nesuvokiama. Todėl reikia visiems sutelkti pastangas šios klausimus sprendžiant. Ačiū. Žodis suteikiamas ponui ar poniai Vildigno, tai yra konsensuso konferencijos pirmininkui, prašau. Tai ponas bus. Euh, Taip, ir kažką prašiau žodžio, nes e, manau, kad kaip žmogus, kuris, kuris dalyvavo ir šiame renginyje Ogorojo, ir koncesijose konferencijoje, jaučiasi e, e, nuskriaustas, įžeistas, kadangi niekas kol kas nekalbėjo teigiamai apie koncesijose konferenciją. Kol mes rengėmės e, šiai konferencijai, mes e, e, supratom, mes padarėm kai kurias išvadas ir jos buvo patvirtintos su konferencijos metu. Tai, kas įvyko, tos išvados, kurios buvo sudarytos, buvo sudarytos ne ekspertų, bet būtent uh, šio darbo, šios konferencijos vertė yra tai, kad, kad ji atlieka žmonės, kurie nėra ekspertai. Mes išgirdome aut autentiškus pasakojimus iš tikrų, žmo, iš tikrų žmonių, kurie iš tikrųjų žino, kas yra skurdas. Ir be abejo, da, šios konferencijos darbo rezultatas gal ir nėra tobulas, bet jis tikrai yra vertas pagal pagarbos ir dėmesio. Mm. Hillary Bloom. Hi Hillary Bloom. Take the micro. Prašom, Hillary. Um, microphone. Aš tai čia mikrofonas. Aš norėčiau iškelti vieną ar du e, dalykus ir atsiprašau, kad aš ko gero blogiausiai ilgiuosi šioje salėje. Bet e, reikia drąsos tam, kad pasakytume, ką norime. Vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti e, trumpai, yra tai, kad e, aš pamiršau atkreipti dėmesį į klaidą e, pirmoji darbo grupė, kai kalbėjome apie bankų e, reglamentą. Aš tai iš esmės norėjau kalbėti apie skolintojų reglamentavimą, kadangi bankai yra reglamentuojami. Ir aš iš esmės turėjau galvoje tai, jog būtina reglamentuoti visų įstaigų, kurios skolina lėšas ES lygmenių. daug nekalbėsiu, tiesiog noriu pasakyti, kad e, mes iš esmės e, e, kalbame tarpusavį, mes visi sutarėme, jog su skurdu reikia kovoti ir žinome, kas tai yra. Tačiau mes turime atsižvelgti į kai kuriuos dalykus ir vienas iš jų yra tai, kad beveik, viso, beveik visose šalise dabar vadovauja uh, dešinės pakraipos vyriausybės e, ir joms nelabai rūpi e, skurdžiai gyventis asmenys. Puiku yra, kad mes galim susiburti ir kalbėti apie tai, kad mes norime jais rūpintis. Tačiau nepamirškime, kad e, tos vyriausybės vis dėlto yra išrinktos žmonių demokratiškai ir didžioji dauguma mūsų žmonių ko gero nelabai mums pritarė. Ko gero didžioji dauguma žmonių uh, mano, kad e, skurčiai gyvenantis asmenys patys yra kalti dėl savo situacijos. Pavyzdžiui, kai jūs kalbate apie daugiavaikės šeimas ir jų problemas, daug kas jums gatvėje, pavyzdžiui, pasakytų, kad gal ir nereikėjo tiek vaikų gimdyti. Aš to nesakau, bet aš tiesiog noriu jums priminti, kad yra daug žmonių, kurie taip mano. Ir dar vienas dalykas, kuris kol kas dar nebuvo paminėtas ir tai mane stebina, tai yra tai, kad uh, Aš suprantu, kad dabar kalbėsiu kaip Margaret Thatcher, bet mes pamirštame, kad daug skurdžiai gyvenančių asmenų girstokliauja arba vartoja narkotikos ir tokių, ir tokių asmenų vaikai dažnai uh, patenka pas savo senelius, kurie ne visuomet gali jais rūpintis. Ir tai yra dar viena skurdo rūšis, be abejo, skurdas susijęs ir su alkoholizmu yra viena skurdo rūšis, bet yra ir ta kita dar skurdo pusė. Mes kalbėjome ir apie moteris ir mes žinome, kad moteris susiduria su problemomis. Ir dar vienas dalykas. Daug kas kalbėjo, kad mums reikia daugiau tyrimų ir studijų. Nereikia, mes jau jų turime pakankamai daug, gal galime būtų tobulinti jų kokybę, bet iš esmės mes žinome, kokios pagalbos žmonėms reikia. Ir todėl turime kalbėti apie tai, kaip ją galima būtų jiems suteikti. Ir dabar noriu pereiti prie kitos problemos, kurią mes visi pastebėjome. Aš jau minėjau, kad yra labai nemalonu, kai tave kreipiasi pagal tavo, pasakydami tavo numerį, o ne e, pavardę ar vardu. Reikėjo sudaryti dalyvių sąrašą. Ir dar vienas dalykas. Kaip jūs sugebėjote surinkti šioje salėje tiek e, baltųjų žmonių? Europoje šiandien gyvena daugybė tautinių mažumų ir daug kas iš jų skursta. Ir aš norėčiau išgirsti iš tų žmonių, kurie dirba tose organizacijose, kurios padeda tiems žmonėms. Visai neįdomu yra kalbėti su tais, kurie sėdi kažkur aukštai ir tiesiog stebi, kas vyksta apačioje. Ir dar vienas labai nemalonus dalykas. Kiek kainavo surenkti šį uh, renginį? Kažkas man paminėjo, kad tai ko gero kainavo 300 tūkstančių eurų. Uh, Ar, di, ar bent vieno skurdžiai gyvenančio asmens padėtis pagerėjo dėl to, kad mes šiandien čia susirinkome? Ne, aš tikrai taip e, nemanau. Kam atėjo į galvą mus važinti šampanu, mus, kurie e, kalba apie skurdo mažinimą? Mes ir didžioji dauguma žmonių Europoje įsivaizduoja, kad čia dirbantys žmonės yra tie, kurie sugebėjo, e, kad yra keulės prie didelio lovio. Aš būtent taip ir pasijutau, kaip keulė prie lovio. Aš manau, kad tai buvo visiškai nepriimtina. Mes turėjome pateikti gerą pavyzdį, valgydami labai paprastą maistą, ryžių su. Uh, uh, su žirniais, duona su sūriu. Ar kas nors iš mūsų skursta šioje salėje, kam re, kad reikėtų mums, mus nemokamai maitinti? Kažkas pasakė, a, taip yra paprastai daroma Europos parlamente. Ne, tai gal reikėtų elgtis kitaip, reikėtų keisti mūsų elgseną. Skurdžiai gyvenantis asmenys moka mokesčius ir už tų mokesčių yra subsidijuojami tokie renginiai ir ši institucija ir turime ne apie tai kalbėti, o imtis veiksmų. Tai aš pasėmiau viską iš tos, to maišelio, kuris man buvo duotas. Aš jį paliksiu prie durų ir aš noriu, kad, kad, kad žmonės jį įdėtų pinigų skirtų, skirtų e, skurdžiams. Aš nenoriu pasipelnyti iš e, dalyvavimo konferencijoje. Aš pal paliksiu tą maišelį prie išėjimo ir prašau visų padėti skurdžiai gyventiems asmenims konkrečiai ir kreipiuosi į šio renginio rengėjus. Kitą kartą prašau surenkti jį kur kas išmintingiau. Dėkoju. Much, Hillary. I... Labai ačiū, Hillary. Galiu patikinti Jūs, kad šiuose susitikimuose ne vieną kartą buvo griežtai pasisakyti. Labai ačiū. Toliau e, Francas Voltsmajeris. Čia sėdžiu. Nelabai paprasta grįžti prie e, mūsų temos po šio paskutinio pasisakymo. E, turiu omenyje socialinių sveikatos apsaugos paslaugų svarbą, vis didėja šių paslaugų poreikis. Žinome, kad e, didėja žmonių skaičius, kurie naudojasi, žmonių besinaudojančių šiomis paslaugomis skaičius ir šios srities raida pastaraisiais metais patvirtina, kad e, mūsų visuomenėje kuri orientuota į pelną. Šios paslaugos dažniausiai teikiamas ne pelno siekiančių organizacijų e, arba žmonių, kurie nori jas konkrečiai spręsti. Teikiančios paslaugos yra įgyvendinamos e, kiekvieną dieną bendrosios pagrindinės žmonių teisės E, taip pat ir moterų teisės, kadangi moterų labai daug šios rytėje dirba. E, taip pat mažinama tokiu būdu e, moterų būtinė našta, tačiau šis rytė dirbančių žmonių darbo sąlygos yra pakankamai blogos, buvo jos pakankamai blogos ir prieš krizę šioje srityje dirbantis asmenys e, gauna nedidelį atlyginimą, kenčia nuo didelės darbo naštos, didelio darbo krūvio. Taigi viena vertus e, problema aštrėja, kita vertus e, finansinės priemonės dabar krizos akivaizdoje, finansinės lėšos skiriamos šioms problemams spręsti yra mažinamos, todėl didėja našta, kurią patiria moteris ypatingai ir e, asmenys, kuriems reikia šių paslaugų. Todėl aš prašau, kad mūsų galutinėje ataskaitoje būtų atkreiptas dėmesys į e, e, bendrosios socialinės ir sveikatos apsaugos svarbos paslaugų svarbą, siekiant užtikrinti, kad šios paslaugos būtų teikiamos deramomis sąlygomis. Antras dalykas, aš manau, kad ši paslaugų rūšis e, yra labai svarbi mūsų ateities ekonomikos ir socialiniam modeliu. Atkreipiu dėmesį į tai, kad šias rytyje kūriama daug darbo vietų, tačiau ir šios rūšies paslaugas teikiant privaloma tiek e, e, politinėse, tiek kitose visuomenės sluoksniuose diskutuoti, kokią kryptį pasirinksime. Trečias dalykas yra būtina atlikti išsamų padėties įvertinimą šioje srityje ir Europos parlamentas, dėrėdamasis su komisija, privalo daryti spaudimą, kad šioje srityje socialinių sveikatos apsaugos paslaugų teikimo srityje būtų e, tinkamiau naudojami struktūrinių fondų pinigai. Dimitrius Stamulis dabar kalbės. Avviket för tillfället i alla fall. Kinga Bielek. Atrodo ne. Kinga Bielek dabar. Hello, here. Left, your... Štai aš čia sėdžiu čia. Pone pirmininkė, aš esu iš Lenkijos ir kalbėsiu Lenkų kalbą. Labą dieną. Aš esu iš fondo SOS e, gyvybė. Tai yra Europos solidarumo ir žmogaus teisų formo dalis. Norėčiau pakalbėti apie du dalykus. Apie konsensuso konferenciją Kaip suprantu, jūs nesate šios ryties specialistai, todėl norėčiau pateikti informacijos apie naujasias technologijas. Ir norėčiau paprašyti atsižvelgti į tai, kad naujosios technologijos ir įtaisai, e, kurie kelia problemų kai kuriems žmonėms e, jais naudojantis, turi būti pritaikyti E, įvairių žmonių poreikiams. Na, dėl instrukcijų tiems prietojams, tai e, reikia pasakyti, kad jie dažnai parašyti specialistams ir inžinieriams. Todėl reikia sudarinti psichologijos žinias ir žinias apie informacinės technologijas juos rengiant neturėtume mokyti žmonių kalbėti specialistų ir inžinierių kalba juk. Tai viena. O antra, reikia, kad specialistai kurtų technologi naujų technologijų įtaisus tokiu būdu, kad e, jie būtų orientuoti į žmonės. Kad būtų galima tokiais įtaisais naudotis intuityviai ir kad tokie įtaisai iš tikrųjų mums palengvintų gyvenimą 21 amžiuje. Vartotojų vadovai galbūt buvo e, populiarūs praėjusiame amžiuje, bet ne šiame. Ir dar vienas dalykas dėl ateities. Gal ateitie galėtumėte pateikti santraukas ir e, to, kokie veiksmai įgyvendinti, kas, įgyvendinti, kas pasiekta, kas, kas yra dirbama konkrečiu metu, nes nesu girdėjus visiškai, kas vyko po to, kai buvo praėjusios konferencijos išvados patvirtintos. Man Kartais galėtų susidaryti įspūdis, kad tokios socialinės konstatacijos vyksta tik tai dėl to, kad reikia, kad jos įvyktų, o ne dėl to, kad jūs norėtumėte išgirsti piliečių balsą. Ačiū. E, galite, aišku, dėstyti savo nuomonės, tačiau man atrodo, kad neuž, gali neužtekti visiems laiko. Todėl parašyčiau kalbėti trumpai. Nes e, pasisakymus turime baigti po penkių minučių. Eva Rosenberg. Norėčiau paprašyti, kad būtų atskartas dėmesys į ryšį tarp skurdo ir gopšumo ar perteklinio vartojimo, kas buvo kalbėta trečiajame seminare. Vienas iš būdų pademonstruoti solidarumą, tai yra kalbėti apie e, kovą su gopšumu ir pertekliniu vartojimu tai kažkaip išnyko iš teksto, nors buvo apie tai kalbama. Reikia kalbėti apie tarpusavio supratimą ir e, rūpestį, o ne vien apie pelną ir kapitalizmą. Ačiū toliau. E, čia dalyvis priešais mane sėdintis. Was... Norėčiau pakalbėti apie rodiklius. Apie tai buvo kalbama trečioje darbo grupėje, nors aš ten nebuvau, nes buvau kitoje. Buvo kalbama, kad kovai su skurdu reikia renkti metinius įvertinimus ir reikia rodiklių. Aš sutinku, tačiau manau, kad galėtume eiti ir toliau eiti toliau arba grįžti atgal. Girdėjau daugelį kalbėjusių, kurie kalba e, apie gilų skurdą, e, tačiau kaip tai išmatuoti? Ekstremalus skurdas. Tai yra absoliutus e, skurdas. Tai yra skurdžiams iš tokių apirešių tai nieko, jokios naudos, tačiau norint e, kurti politiką, politikos priemonės kovai su tokiu skurdu, e, tokių apibriešių reikia. Pateiksiu vieną jungtinių tautų definiciją. Tai yra 2 doleriai vienai dienai. Tačiau E, tai nėra Europos skurdas. Europoje 60 procentų pajamų yra, e, ko gero, skurdas. Tai kurgi bus ta riba? 40 procentų ar 50 procentų e, knygose, kartais sakoma 50 procentų, kartais sakoma 40 procentų. Turime tiksliai apsibriežti apie ką kalbama. Pateiksiu pavyzdį. Mūsų vyriausybė, kai, kalba apie, kai kalbame apie skurbą, skurdą, jie sako, jūs kalbate ne apie skurdą, o apie skurdo pavojų. Kodėl? Iš kur tas pavojus? Skurdo rizika. Reikia jį išbraukti. Skalbėjome apie vieną rodiklį situacijos neapriepsime, jeigu neįtrauksime ir kitų priemonių. Tai yra, tai yra disponavimo matavimai. Tai yra disponavimas, disponavimo a, savoka, jeigu tu turi keturis iš dešimties daiktų pagal tam tikrą e, sąrašą, tai tu gyveni skurde. Na, o Europos komisija e, daro tyrimus apie tai, kaip e, pradėti taikyti standartizuotus biudžetus. Tai yra pagal tai, kokie yra vidinės šeimos poreikiai, šeimos biudžeto standartizavimą. Galbūt reikėtų šitokį matavimo būdą panalizuoti Ir vienas dalykas, kurį dar norėčiau paminėti, tai yra konsensuso konferencijos išvados. Ten sakoma, kad pragyvenimo kainos didėjimas e, turėtų būti susijęs ir su pragyvenimo ligmens e, kilimu. Mes manome, kad pagyvenusiam žmonėms geriau būtų numatyti pragyvenimo lygio matavimą su tam tikrų krepšelių pritaikytų pagyvenusiems žmonėms. Ačiū. Taigi dar turime dar 30 minučių, turime baigti lygiai pirmą valandą. Na ir suteiksiu galimybę ekspertams, parlamento nariams ir kviesiems svečiams padaryti tam tikras išvadas. Pradėsime šiek tiek kitą kryptimį negu programoje. Pirmiausia, kurkė pone Duro ir taip toliau. Jeigu liks laiko, galėsime dar suteikti žodį kitiems, nes dar nedaviau visiems, nesutikėjau visiems žodžių, kurie norėjo, tačiau taip negalėjau padaryti. Dabar ponia Kurkė iš ekonominio ir socialinio reikalų komiteto. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Dėkoju, kad e, leidote man kalbėti Agoros konferencijoje ECE e vardu. Norėčiau padėkoti poniai Durat ir poniai Rūčiakui už Agoros sušaukimą. Manau, kad visi dalyviai siekia ieškoti problemų, su kuriamis susiduria daugiau nei šimtas milijonų Europos gyventojų sprendimo būdų. Kova su skurdu dažniausiai vykdoma valstybių narių lygmenių, tačiau ES lygių teikiami pasiūlymai dažnai paversdavo valstybių narių veiksmus e, žymiai efektyvesniais. Mes ir toliau tęsime tokias pastangas, reikalingi atitinkami veiksmai siekiant užtikrinti didesnę socialinę įtraukti. Šiuo europiniu lygmeniu mes negalėsime nieko nuveikti stiprindami valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą pastangų. Diskusijų eigoje buvo pabrėžta, kad socialinės e, atskirties problemų sprendimo klausimai rūpi ne tik vyriausybėms, bet ir atskiriems piliečiams. Tuo metu, kai valstybės narės mažina savo išlaidą socialiniai politikai, atrodo, kad socialinė krizė tęsi žymiai ilgiau, e, net ir po to, kai e, baigsis ekonominė krizė. Privalome išlaikyti Europos socialinį modelį, tačiau taip pat ir socialinės rinkos ekonomikos tikslų siekti tikslų, kurie buvo nustatyti strategija Europa 2020, todėl reikia imtis netidėliotinų veiksmų, turime susitelkti prie aktyvios įtraukties strategijos, e, kuri apimtų deramą e, pajamų užtikrinimo schemą bei įtraukti į darbo rinkas ir e, tinkamos kokybės paslaugų teikimą visiems. Noriu e, pabrėžti būtinybę teikti e, finansinę paramą šioms e, reikmėms, kadangi vyriausybės mažina socialinių paslaugų finansavimą, Europa privalo savo biudžete numatyti atitinkamą <clears throat> socialinės politikos prioritetinių klausimų finansavimą. Pavyzdinės iniciatyvos direktyvos taip pat yra labai e, svarbios šiuo atveju ir mes esame numatę atitinkamą darbo grupę įsteigti. 2011 e, metais labai svarbu vykdyti dialogą ir bendradarbiauti visoje Europos Sąjungoje, taip pat reguliariai keistis patirtimi siekiant mažinti skurdą. Taip pat noriu pabrėžti, kad dėl veiksmų, kurių buvo imtasi, padidėjo informuotumas susijęs su skurdo problema. Atrodo, kad bent jau politiškai dabar esame prisijėmę atitinkamų įsipareigojimų. Šiais metais mes stengsime įgyvendinti kelias pavyzdinės iniciatyvas pagal strategiją Europa 2020 pirmininkaujantį Vengriją. Taip pat pasiūlė įdomių projektų įgyvendinti susijusių e, su e, šeimų, šeimos politika ir Romų padėtimi Taip pat mes gyvensime savo iniciatyvas susijusias su e, e, benamių padėtimi, švietimo problemomis ir e, regionų požiūrių į imigrantus. Dalyvaujamoji demokratija yra labai svarbi šiuo atžvilgiu, reikia skatinti dalyvauti piliečius, sprendžiant savo pačių problemas E, komisija yra labai vertingas partneris, statant tiltus tarp Europos institucijos ir visuomenės. Noriu dar kartą nuoširdžiai padėkoti Europos parlamentui už tai, kad pakvietė mus pasidalinti savo mintimis, dalyvaujančios svarbios agoros darbe ir rengiant būsimasios e, koncepcijas. Dėkojom uždėmesi ir <clears throat> tikiuosi tęsti šį veiksmingą bendradarbiavimą, pirmininkas. Dėkoju Jums už šį trumpą ir aišku pristatymą, iš kurio matosi, kad Jūs esate puikiai susipažinusi su socialinėmis problemomis. Dabar išklausysime kito kolegos pasisakymą. Well, Stefan, you put a lot of pressure on me and saying I wait for your contributions. <laughs> Stefanai, tai tikrai darai man spaudimą, nes e, daug ko iš manęs tikiesi, bet aš tikiuosi, kad socialinė platforma gali iš tikrųjų prisidėti prie mūsų darbo. Socialinė platforma, tai, turiu pasakyti, nėra ES institucija, tačiau mes esame atskira įstaiga, kadangi pripaž... E, mes vienijame 41 nevyriausybinę organizaciją. Ir aš tarp šio renginio dalyvių mačiau daugybės mūsų asociacijos atstovų. Tai, tai yra ir moterų lobišių grupė, ir Karitas organizacija, ir daugybė kitų, kurias vienė socialinė platforma. Ir aš džiaugiuosi, kad jūs visi susirinkote šiandien, ši, e, vakarą šiandien šioje salėje. Tai yra gera galimybė. Labai svarbu yra suvokti, kur mes esame. Esame Europos parlamente ir tai yra didelis pasiekimas. Tai yra jau trečiojo goro, kurioje dalyvauju. Ir aš atsimenu, kad kai tik Izabel galėjo kalbėti uh, per radiją uh, Belgijoje. Aš žinau, kad Izabelė iš karto pasakė, kad ji rūpinsis Agorą ir toliau, ir Liberas Čekijoje ko gero padarė tą patį, nors aš kažkaip nesuprantu. Reikia tęsti šį darbą. Mes nenorime konkuruoti su institucijomis, mes nenorime kvestionuoti, ar parlamentarų darbas yra e, legitimus. Be abejo, mes e, gal norėtume, kad parlamentarų būtų daugiau šioje salėje. Ir ne tie, kas susirinko šioje salėje, bet visi turi suprasti, kad e, parlamentarai prarado galimybę su mumis pasikalbėti ir, ir galimybę pasikalbėti su piliečiais, kuriems dažnai kila klausimas, kodėl jie turi balsuoti dėl Europos parlamento. Ir jei pažvelgsite statistiką, pamatysite, kad e, paprastai rinkėjų. Rinkėjų uh, uh, aktyvumas yra labai labai menkas. Belgijoje yra privaloma dalyvauti rinkimuose. Tačiau yra tokių šalių, kurių, kur, kur beveik niekas neteina į rinkimus, kadangi žmonėms atrodo, kad jie tikrai neturi galimybių įtakoti politikos. Ir šiandien mes turėjome galimybę priartėti e, prie piliečių. Aš norėčiau, kad Izabelė ir kiti labai aiškiai pasakytų savo kolegoms, kad Agora yra, bu, yra puikia galimybė bendrauti su piliečiais. Ir mes norime, kad, kad e, mes nenorime atimti iš jūsų darbo, bet mes norime, kad jūs, parla, jūs parlamentarai dar suprastumėt, kas yra socialinis dialogas. Vakar ir šiandien mes kalbėjome daug apie politinius parlamento uždavinius. Ir e, daug kas taip pat sakė, kad parlamentas negali rūpinti socialinę politiką, kadangi tai, tai e, įeina į valstybių narių kompetenciją. Tačiau kiekvienoje politikos srityje galima kovoti su skurdu. Pavyzdžiui, Aš, mes girdėjome apie visuotinio intereso socialinės paslaugas ir šis parlamentas e, tvirtins dokumentus šiuo klausimu. Vidaus rinka, taip, šis parlamentas e, e, kalbės ir apie tai. Ir Europos parlamentas nuspręs galiausiai, kaip mes teiksime visuotinio intereso socialinės paslaugas. Pavyzdžiui, trečiųjų šalių piliečių teisės ES. Yra daugybė svarbių dalykų. Polimatį, pavyzdžiui, parengtas pranešimas, ar jis yra susijęs su skurdu? Taip, nes uh, jame bus kalbama apie taip, uh, kokias išvadas turime padaryti po šios krizės, nes šiame pranešime kalbame apie tai, kad krizė sukėlė neteisėtą ir uh, perdėtą spekulaciją. Ir tai be abejo turės įtakos tolesnė mūsų politikai. Labai trumpai noriu, noriu dar tris dalykus pasakyti. Tris dalykus, kurie mūsų galva yra svarbiausi. Solidarumas. Solidarumas, o ne labdara. Mano organizacija vadinasi Solida ir e, ji yra tyčia taip pavadinta. Solidarumas ir e, atsakomybės paskirstimas. Kaip galima sukurti solidarumų pagrystą sistemą valstybėse narėse ir ES lygmenių. Antras dalykas yra neligybė. Taip, mes žinome, kad neligybė e, nulatos daugėja valstybėse narėse. E, turtingieji e, kaupia vis daugiau turto, o skurde gyventis asmenys gyvena vis skurdžiau. Yra dar vienas reiškinys. Skurdžiai gyvenantis dirbantieji žmonės turi da, darbą, bet jie vis tiek negali išbristi iš skurdo. Žmonės uždirba vis mažiau ir mažiau. Ir galime kvestionuoti, koks vyksta čia e, socialinis e, dialogas. Labai dažnai e, e, įmonėse darbuotojai net negali kreiptis į darbdavius tam, kad išsakytų savo problemas. Ir trečias dalykas, kaip galima būtų pasiekti užsibrieštų tikslų, kaip galima būtų realiai sumažinti skurdą. Lisabono sutartyje 9 e, straipsnėje yra nu, numatyta kovoti su skurdu. Mes turime socialinę platformą, turime strategiją Europa 2020. Dokumentų turime daug, tačiau jei pažvelgsime į institucijas, pamatysime, kad jų darbą reikia stiprinti, jų bendradarbiavimą reikia e, stiprinti. E, mes e, užsiimame lobizmu, bet mes kartu teikiame ir socialinės paslaugas. Ir kai kas sakė, kad socialinės organizacijos nėra socialinių paslaugų teikėjai. Ne, mes nesame socialinių paslaugų teikėjai, bet nes mes užsimame platesnę uh, veiklą. Mes norime žmonėms suteikti naujų galimybių. Pažvelkite į kitas pasaulio šalis, pažiūrėjau, į Braziliją. Dėl vykdomos socialinės politikos 30 e, milijonų žmonių sugebėjo išbristi iš skurdo. O mes Europoje sakome, kad mes norime iki 2020 metų 20 milijonų sumažinti uh, uh, skurstančių uh, skaičių. Ar tai yra ambicingas siekis? Uh, Mes dar turime reikalauti, kad būtų sustiprintas e, e, strategijos Europa 2020 socialinis matmuo. Visuomet reikia, e, kad reikalauti, kad būtų surastas balansas tarp ekonominių ir socialinių jėgų komisijoje. Mums reikia konkrečios politikos, konkrečios pamatuojamos politikos, kuri būtų pagrista skurdžiai gyvenčių asmenų patirtimi, kadangi jie geriausiai supranta, kaip reikia kovoti su skurdu. Europos socialinės fondas yra skirtas ne vien tam, kad padėtų valstybėms narėms. Jis e, nepadės toms šalims, kurios pakankamai neinvestuoja į profesinį mokymą socialinis fondas tai turi teikti struktūrinę pagalbą valstybinarių politinėms priemonėms. Tokiuose susitikimuose e, kaip mūsų sunku yra kalbėti apie žmonės, kurie gyvena uh, kaimo vietovėse, kurie išgyvena ekstrema, ekstremalų skurdą, apie daugiavaikės šeimas. Skurdžiai gyvenančių asmenų yra labai daug ir jų gyvenimo sąlygos yra, yra skirtingos. Ir puiku yra, kad mes galime į, į juos kreiptis. Ir mums reikia, kad ir, ir jie taip pat sureaguotų į mūsų darbą. Kai kas pasakė, kad taip, mes e, esame visi baltieji čia. Ir tai iš tikrųjų yra neteisinga ir reikia dar pagalvoti apie tai, kaip galima tai būtų įspręsti. Ir paskutinis dalykas. Daug kas kalbėjo, kad valstybės narys yra atsakingus už socialinę politiką. Ir anksčiau jau buvo minėta, kad mums reikia socialinių platformų visose valstybėse narėse. Aš iš tikrųjų norėčiau, kad visose valstybėse narėse socialinės nevyriausybinės organizacijos susiburtų ir gal tuomet e, vyriausybė suvoktų, kad mums reikia socialinio dialogo ir kad e, būtina, kad dialogo vykstantis skirtingose šalise papildytų e, vienas kitą. Aš noriu paminėti. Uh, Stefano Niselį. Tai yra jaunas 93 metų žmogus ir jis paskelbė veikalą apie skurdą. Ir aš manau, kad iš jo galime pasi, pa, pasisemti nemažai įdomių žinių, kaip galima būtų kovoti su skurdu. Dėkoju. Prieš suteikdamas žodį kitam kalbėtojui norėčiau tarti pats keletą žodžių. Mes čia sėdime pakankamai didžio, didelėje salėje, tačiau e, posėdžiaujame visi kartu ir ši salė yra naudojama tik Europos parlamento plenariniams posėdžiams. Tai buvo Europos parlamento gestas. E, atitinkamas e, suteikti mums e, pačią geriausią parlamento posėdžių salę, mūsų agoros e, konferencijai, o ne į patalpinti mus į kokią nors tamsią kamarėlę. Dar turime 15 minučių laiko, taigi suteiksiu žodį kitai kalbėtojai, tai yra Izabeliai dabar baigėsi 2,5 dienos mūsų diskusijų ir išgirdome nemažai pasiūlymų, minčių įvairiose sitise pakankamai išsamei aptarėme problemas. Mes norėjome, kad e, iš trijų dalių e, susidėtų mūsų agoros darbas. Tai yra iš darbo grupių pirmiausia ir mes parlament, parlamento nariai, kurie dalyvauja agoros darbe jaučiame pareigą taip pat prisidėti prie jos darbo, taip pat nemažai e, nevyriausybinio organizacijų dalyvauja ekonominio socialinio reikalų komitetas, kuris organizuoja šią agorą ir e, palaiko tiesioginius kontaktus, taip pat piliečių atstovai joje dalyvauja ir e, jų indėlis į agoros darbą per šias tris dienas buvo labai svarbus. Taigi piliečiai, pilietinė visuomenė socialinių reikalų komitetas, Europos parlamentas. Tai yra geriausia struktūra siekiant išklausyti visų, visų ir visiems rūpimas nuomonės. Kai kurie pasiūlymai e, pateikti yra labai konkretus, pavyzdžiui, susijęs su technologijomis ir panašiai, kiti yra platesnio pobūdžio, e, kuriuose aptariamas ekonomikos poveikis e, socialinėms paslaugoms e, ir panašiai. Kai kurie yra e, susijęs su atitinkamomis parlamento iniciatyvomis, institucijų iniciatyvomis dėl strategijos Europa 2020. Taip pat uh, buvo pateikta minčių susijusių su parlamento tvirtinamos rezoliucijomis, kurių yra priimama pakankamai daug ir e, kaip užtikrinama, kad tų rezoliucijų nuostatos būtų įgyvendinamos arba į jas atsižvelgiama. Manau, kad e, tiek e, pono Rūčiako, tiek mano atsakomybė yra perduoti šios agoros išvadas parlamento pirmininkui, parlamento prezidiumui, parlamento nariams ir įsipareigoti, nežinau dar kokią formą, tačiau reguliariai jums e, pateikti grįžtamąją informaciją apie tai, e, e, kokių veiksmų buvo imtasi parlamente, taryboje arba valstybės narėse, arba kokių buvo nesiimta. Todėl mes prisimame atitinkamai įsipareigojimą jūs apie tai informuoti, nežinau kokią formą tai darysime, tačiau tikrai darysime. Kolegė iš Lenkijos paklausė, kokie buvo ankstesnės agoros rezultatai. Ankstesnė agora svarstė klimato kaitos klausimus ir tiek jūs, tiek aš puikiai žinote, kad klimato kaita e, šiuo metu tapo politinės svarbos klausimu, kuris svarstamas parlamente, komisijoje, tarptautinėse formose ir tai yra labai sveikintinas dalykas ir manau, kad e, aš tikrai pageidaučiau, kad ir skurdo problemos ir klausimai taip pat kaip ir anksčiau klimato kaitos klausimai, kurios svarstė mūsų agora, taptų tikrai politinės svarbos klausimais parlamentui, komisijai, valstybėms narėms ir aš tikiuosi, kad ši agora prie to bus prisidėjusi arba prisidės. Ačiū. Manau, kad niekas negali kvestionuoti jūsų atsidavimo šiems klausimams. Liberas. Ačiū. Noriu padėkoti visiems, ar jūs būtumėte iš organizuotos pilietinės visuomenės ar iš konsenso konferencijos, tai yra piliečių atstovai. Kaip jau minėjau, Europos parlamentas yra išrinkti nariai iš 27 valstybių narių, atstovaujantis 500 milijonų gyventojų pastarąsias kelias dienas mes bandome išspręsti problemas. Mes turime bendromis jėgomis spręsti dabartinės problemas. Europa, Europos parlamentas ar taryba ar komisija to nesugebės daryti. Turime suburti savo jėgas. Turime dirbti kartu visais lygmenimis visose šalise ir visais aspektais. Tai reiškia, kad ES institucijos turime redarbiauti Ir aš tikiuosi, kad ateityje mes galėsime stiprinti savo bendradarbiavimą, nes tai numatyta yra Lisabonos e, sutartyje. Europos parlamentas taip pat bendradarbiaus glaudžiau su Euro ekonomijos socialinio reikalų komitetu. Kaip jūs ir minėjote, mes taip pat turime stiprinti bendradarbiavimą tarp Europos e, sąjungos institucijų ir valstybių narių. Taip, mes gyvename Europos sąjungoje, bet uh, už švietimą, už socialinę politiką ir kitus dalykus, už, kurie yra susijęs su e, skurdu, įeina į valstybių narių kompetenciją. Ir, o kai kuriuose šalise už švietimą yra atsakinga regionų valdžia. Taigi, manau, jog būtina gerinti bendradarbiavimą e, valstybių, tarp valstybių narių, miestų, regionų ir ES kad mes galėtume taip pat suburti ir e, viešai, ir privatų sektorius. Ir be abejo, jūs, e, nevyriausybinės organizacijas ir savanorius. Nes e, nėra atsitiktinumas tai, kad Europos komisija paskelbė jau 2011 metai bus savanoriško darbo metai. Europoje beveik šimtas milijonų žmonių dirba savanoriais, užsima savanorišką veiklą, ar jie būtų susijusi su sportu, ar švietimu, ar kova su skurdu. Įvairiausiose sritise dirba šie žmonės. Ir mes čia, Europos parlamente, ir kitur stengsimės palengvinti jų darbą. Deja, neturiu laiko gilintis dabar į kitas įdomias miltis Noriu tik pasakyti, ir Izabelė apie tai kalbėjo, jog mūsų galva yra svarbu tai, kad mes perdusime šiandien, vakar šiandien išsakytas mintis parlamento vadovams, frakcijų pirmininkams ir komitetams, kurie atsakingi už švietimą, lygybę, kultūrą. Ir jūsų mintis, jūsų įnašas į mūsų darbą yra labai vertingas. Aš norėčiau atkri... paminėti tik tai kelias iš jūsų patiktas rekomendacijas. Daug kas kalbėjo apie Europą 2020 e, strategiją. Tai yra geras dokumentas. Manau, kad Europos parlamente mes e, turėtume surenkti, turėtume steigti struktūrą, kuri nusekliai stebėtų, kaip yra siekiama šioje strategijoje užsibrieštų tikslų, e, kad mūsų darbas būtų labiau koordinuotas. Jūs apie tai kalbėjote. Be to, daug kas mylėjo, minėjo, kad negalime e, e, atskirti socialinių dalykų nuo, nuo visų kitų klausimų. Ir, kai, ir biudžetas, finansavimas yra svarbus dalykai, tačiau ir socialiniai mūsų gyvenimo aspektai yra labai svarbus. Mes gyvename Europoje ir padėtis e, skirtingose šalyse gal ir kiek skiriasi, bet vis tiek visi mes turime tam tikras teisės, kurios yra įtvirtintos pagrindinių teisų hartijoje. Ir e, tuo mes ir skiriamės nuo e, Šiaurės Amerikos bei kitų pasaulio e, šalių. Buvo paminėtas ir socialinės fondas, ir struktūriniai fondai. Šiemet mes varstysime finansinę perspektyvą skirtą e, laikotarpiu nuo 2013 iki 2020 metų. Svarbu yra visus išsakytus pasiūlymus e, paremti finansiškai. Svarbu yra panaudoti struktūrinius fondus, Europos socialinį fondą, tam, kad galima būtų įgyvendinti tai, apie ką mes šiandien kalbėjome. Kaip jūs visiškai teisingai pasakėte, ištikus kriziai skurdo mastas Europoje padidėjo. Apie tai buvo kalbėta ne vien pirmoje darbo grupėje, bet ir kitur. Dar kartą dėkoju Jums už Jūsų darbą, galiu Jums pažadėti, kad jis nebuvo bergždžias ir tikiuosi, kad ir ne tik Europos parlamentas, bet ir Europos komisija bei taryba tikrai nepamirš apie Jūsų rekomendacijas ir nepamirš Jūsų minčių. Buvo išsakytos ir kai, kurio, kai kurios labai uh, praktinės pastabos. Pavyzdžiui, buvo pasakyta, jog reikėtų sudaryti dalyvių sąrašą, kad reikėtų gal kitą kartą protingiau pagalvoti apie mūsų uh, prieimimus bei gėrimus, uh, kuriais uh, mes vaišinomės. Taip, uh, e, pabandysime gert, dirbti geriau ir dėkoju Jums visiems. Europos parlamento vardu galiu Jūs patikinti, kad mes ir toliau stengsime su Jumis bendradarbiauti. Ne vien ir apie jūsų, jūsų mintis galvoti ne vien, kai tvirtiname teisės aktus, bet ir stengsime surenkti daugiau panašių į šį uh, renginius. Utan inte riktigt än, men mycket snart. Först vill jag... Baigdamas norėčiau, Liborai, Jums padėkoti už šią iniciatyvą, taip pat kaip ir Izabeliai. Europos parlamento pirmininko pavaduotojas. Jūs esate labai dėkoju, kad suteikėte mums šią plenarinių posėdžių salę, taip atkreipiant dėmesį į šio posėdžio svarbą. Taip pat džiaugiuosi, kad Europos parlamente surengėme tokį vaisingą ir veiksmingą renginį. Aš atstovauju EVSA ir šis renginys taip pat patvirtina galimybę vykdyti didelės apimties plataus masto bendradarbiavimą tarp įvairių nevyriausybinių organizacijų ir tarp valstybių narių. Man labai svarbu, kad žmonės aktyviai dalyvautų kuriant tvarę Europą visais aspektais, ne tik ekonominiu, socialiniu arba aplinkosauginiu aspektu, tačiau turiu omenyje taip pat ir būtinybę užtikrinti ilgalaikę ir tvarę taiką. Pažvelkime į Europos istoriją. Pirmkas taip pat dėkoja vertėjams ir praneša, kad e, renginio pabaigoje e, vyks trumpas koncertas. E, išgirsime muzikinį kūrinį, kuris buvo specialiai sukurtas šiam renginiui. Jo tekstą pristatysime, galbūt jis bus netgi garsiai perskaitytas. Please. Och jag får säga så här då att, eh, och jag kan säga det redan nu, I can take it in English so, so everybody can understand even if you don't have the headset. One o'clock, it's an obligation. Galėsime nu dabar tęsti posėdį anglų kalba, nes vertėjai baigė savo darbą 13 valandą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 ir galiu tik tikėtis. Sėdžiu metro, žvelgiu pro duris ir laukiu vilties. Kažkada labai seniai išplaukiau jūrą, man buvo 16 metų ir aš tuomet plaukiau jūrą toli, o šiandien mano uostas yra skurdas. Texte... Galiausiai mano laivas atplaukė skurdo uostą. De Loic, de Yves Mornay, pardon. Šį tekstą sukūrė Louis Žuba, o Lyv Monet sukūrė muziką.